pradėti e, šią bylą. E, mes nežinome nieko apie Odžalano įkalinimą, turime iš tikrųjų labai atidžiai stebėti, kas vyksta su kurdų teisėmis. Dėkoju, esu gavęs prašymą e, iš socialdemokratų ir ENF frakcijų dėl e, delegacijų ir komitetų narių pasikeitimo. Jeigu e, negausime jokių pastabų, e, tada įtrauksime šios pasikeitimus į mūsų posėdžio protokolą.